Um, ladies and gentlemen, welcome to the second. Um... Ponės ir ponai, sveikinu susirinkus į antrąjį e, vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei pramonės mokslinio tyrimų ir energetikos komiteto jungtinį posėdį. Man tenka didelė garbė kartu su pirmininku Buzeku pirmininkauti šiam posėdžiui. Kalbėsime apie pranešimą, rengiame savo E, iniciatyva, kuris vadinasi link bendros skaitmeninės rinkos. E, tai yra vienintelis mūsų darbosvarkės klausimas, jeigu darbosvarkę patvirtinsime. Jeigu niekas neprieštarauja, tai aš pradėsiu nuo pirmininkų pranešimų. Šis posėdis yra transliuojamas internetu tiesiogiai. Vertimas e, vyksta į visas kalbas išskyrus maltiečių, slovakų ir e, vengrų išskyrus į tas tris kalbas. Ir noriu pasveikinti visus komitetų narius, e, kurie šiuo klausimu dirba. Nuo praeito posėdžio e, gavome 1287 pakeitimus pranešimo projektui. Neįskaičiuojame e, pakeitimų, kurie atėjo per kitų komitetų nuomonės. Tai rodo, koks milžiniškas susidomėjimas šią temą Ir visi, visos Europos valstybės ir ne tik Europa šią temą labai domisi. Labai dėkoju ir sveikinu e, pranešimo rengėjas, pona e, Kalas ir pona Gebhardt. Taip pat džiaugiuosi visų šešėlinių pranešėjų darbų. E, pirmiausia, jie visi kartu sugebėjo paremti kompromisinius pakeitimus ir žinau, kad nepaprastai daug teko dirbti, kol sugebėjote pasiekti kompromisinius e, pakeitimus, kompromisinius pasiūlymus. Šis pranešimas bus aptartas ir priimtas per komitetų bendrus posėdžius. Atskiras darbo atvarkė bus parengta kiekvienam bendrajam posėdžiui ir bendriesiems posėdžiams visuomet vadovaus abiejų kometų pirmininkai kartu. Kaip ir numatyta šį kartą, e, aš dalyva, pirmininkausiu pirmajai posėdžio daliai, o ponas Buzekas vadovaus antrai mūsų diskusijos daliai. Aš norėčiau paprašyti, jeigu norite, kad jums suteikčiau žodį, e, kuo anksčiau užsirašykite, sekretariatas e, turi jūs pastebėti, galbūt pakelkit kortelę ar kažką panašaus, kad jūs būtumėt užregistruoti. Ir palaukit, kol tribūnoje sėdintys padėjėjai linktelės ar kažką panašaus. Ir kai mes tik galėsime, suteiksime žodį skirtingų frakcijų ir skirtingų komiteto atstovams. Nenorime, kad visuomet kalbėtų tas pats komitetas ar ta pati frakcija. Stengsiuosi diskusiją koordinuoti tokiu būdu. Taigi, kiti komitetai dalyvauja. Užimtumo, kultūros ir e, pilietinių laisvių komitetas. Dabar E, suteiksiu žodį ponui Buzikui, kuris e, pasakys savo įžangą ir tada pradėsim keistis nuomonėmis. Labai ačiū, ponė pirmininkė Viki. Nieko negaliu pridurti, tiesą sakant, išskyrus tai, kad e, mūsų pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai neturi kelti rankos, nes ir taip suprantama, kad jūs kalbėsite prioritetinė tvarka. Labai ačiū, kad susirinkote. Manau, kad rodome puikų dviejų komiteto bendradarbiavimo pavyzdį. Mes jaučiamės atsakingi už skaitmeninį komunikavimą ir bendrąją e, skaitmeninę rinką ir skaitmeninės Europos Sąjungos ateitį. Aš manau, kad šios problemos yra aktualios ne dviems, o kokiems penkiems ar šešiems parlamento komitetams. Todėl stenkimės e, sutelkti komitetų jėgas ir e, gerai reaguoti į Europos komisijos pasiūlymus. Kaip žinote, Europos komisija taip pat dirba e, grupėmis, suderdami skirtingus direktoratus, bendradarbiavo pirmininkai, vicepirmininkai. pirmininkai Ir mes norėtume, kad Europos parlamente vyktų tas pats. Iš, manau, kad mes labai gerai reaguojame į naują pasirinktą Europos komisijos darbo būdą. Pirmininkė, perduodu žodį jums. Aš tik norėčiau paminėti, kad mes visai neseniai susitikome su kultūros komiteto pirmininku ir e, nariais ir buvo pateiktas pasiūlymas, kad reikėtų suorganizuoti bendrą klausimą apie geografinį blokavimą. Apie tai mes jūs dar informuosime. Pone Kalas ir pone Gebhardt, kuri iš jūsų kalbėsit pirmoji? Pone Kalas pirmiausia. Thank you. Uh, thank you for your introduction. So, uh... Ačiū, ačiū už įžangą. Aš nekartosiu tų visų pakeitimų, kurie susiūsti, nes jų nepaprastai daug. Dėkoju kolegoms už susidomėjimą šią temą. Ji tas iš tiesų svarbi. Man atrodo labai svarbu e, bus tai, ką parlamentas šiame pranešime pasakys, nes tokiu būdu formuosime bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos sudarimą. Mes labai stengiamės laikytis terminų, kad galėtume padaryti įtakos komisijos pradėtam procesui. Be abejonės mes stengiamės į tekstą įtraukti kuo daugiau pakeitimų ir atspindėti kuo daugiau prioritetų, tačiau tuo pat metu stengiamės išlaikyti pranešimą tikslingo. Norime, kad jis netaptų kalėdų eglute, ant kurios bus prikabinta labai daug, bet iš tiesų nieko, niekas nereikš. Todėl ačiū kolegoms už konstruktyvų darbą. Labai daug ką šiame pranešime būtų galima paminėti. E, dabar e, visas mūsų ūkis, visa ekonomika, mūsų gyvenimas tampa skaitmeniniu. Ir pagal DSM strategiją mes išskiriame tarsi tris pagrindinius ramščius. Pirmiausia, stengiamės sukurti kompromisus strategijai, kad pranešimas turėtų aiškę struktūrą. Antras etapas, kadangi procesas vis dar tebe vyksta, e, ieškome e, galimybių papildyti šį tekstą, jeigu tai reikalinga. Tas pasakytina ir apie, pavyzdžiui, investicijas į kibernetinį saugumą. Kibernetinis saugumas yra viena iš temų, kurią būtina aptarti ypač e, kai kalbame apie telekomunikacijas. Labai svarbu užtikrinti e, gerą reglamentavimo bazę. Ji turėtų skatinti privačias investicijas. Aš labai džiaugiuosi, kad daugelis frakcijų paremė idėją e, išlaikyti konkurenciją kaip investicijų varomąją jėgą. Šiandien realybė tokia, kad stambiosios įmonės ir toliau daugiau dėmesio skiria nacionalinėms, o ne paneuropinėms investicijoms. Todėl uh, vienos valstybės uh, mastu uh, e, nukenties mažiau operatorių, telekomunikacijų operatorių ir mažiau pajaustai vartotojai. Aš pasisakau už tai, kad būtų sustiprintas Europos reguliuotojo vaidmuo. Bendrai tokia idėja nėra labai populiari, tačiau aš noriu, nenoriu, kad būtų pakeisti dabar egzistuojantis reguliuotojai, bet kad būtų sukurtas Europos bendrosios rinkos bendras taškas, tarsi jungiamasis, jungiamoji grandis. Europos rinką kuriant, būtina rasti instituciją, kuri stebėtų, kaip ta rinka veikia, kad neatsirastų tokių, kurie bandys tiesiog tą rinką suvienodinti ir tiek. Dėl skaitmeninės transformacijos, dėl pramonės tapimo skaitmeninė. Tai yra labai aktuali tema įtre komitetų ir aš labai džiaugiuosi, kad yra daug kolegų, kurie Europos komisijos raginimą įkurti uh, E, pramonės skaitmeninimo planą remia. Principas once only, tik vieną kartą. E, duomenų registravimas tik vieną kartą vienoje institucijoje yra priimtinas daugumai kolegų. Kolegos remia mintį, kad ES turi tapti elektroninio valdymo paslaugų lyderę. Uh, Ta tema labai svarbi. Yra pateikta pakeitimų, kuriuose yra remiami pasiūlymai dėl novatoriškų ekologinių sistemų ir klasterių bei inovatoriškų novatoriškų verslo modelių. Nepamirškime, kad daugelis naujoviškų idėjų gimsta mažose įmonėse ar naujose įmonėse. Tokioms įmonėms reikia daugiau pasitikėjimo savimi, jos turi drįsti rizikuoti su naujomis idėjomis. Dėl e, didelių investicijų. Supraskime, kad mažos įmonės to nedarys, jeigu jos e, neturės pasitikėjimus e, sprendimų prieimėjų tarpe. Turim duoti gerų signalų, pozityvių signalų. Dėl platformų. Aš labai džiaugiuosi, kad daugelie pakeitimų yra kalbama Panašiai reikia akcentuoti platformų įvairovę. Būtent dėl tų platformų įvairovės atsirado skaitmeninė ekonomika. Turim suprasti, kad tas vienodo modelio principas nepasiteisins visur. Kolegos jau kalbėjo apie teisės aktus susijusius su vartotojo apsauga ir domenų apsauga. Taip pat aš manau, kad pakeitimai, e, kuriuose e, sutelkiamas dėmesys į pačią platformą ir paslu, e, platformų tiekėjų paslaugas yra labai sveikintinas, nes kitaip mes problemą, spręsime problemą, kuri yra neteisingai nustatyta. Dėl to, kad reikia iš platformų pereiti prie uh, bendros ekonomikos, sharing economy. Dauguma kolegų supranta, kad tai yra reikalinga ir čia naujovių kurti nebereikia. Kolegos uh, sako, kad uh, toks bendros ekonomikos principas yra reikalingas vartotojams suteikiant daugiau galių. Vartotojai vienas kitu dabar pasitikė labiau negu bet kada anksčiau. Uh, ir suprantame, kad vis dažniau vartotojai pasirinkdami, ką nors skaito kitų vartotojų atsiliepimus. E, dabar nebereikia tiek daug ex ante teisės aktų, kiek reikia e, atitaisimo priemonių, jeigu kas nors vyksta ne taip, kaip reikėtų. Ši dalis bus sudėtingesnė, bet aš tikiuosi, kad sugebėsime rasti kompromisų svarbiamis temomis ekonomikai ir vartotojų paslaugų pasirinkimo atveju. Man skirtos tik septynios minutės, todėl aš nekomentuosiu visų kitų aspektų ir visų kitų pakeitimų, tačiau būtent apie tai aš ir norėjau kalbėti. Labai džiaugiuosi visomis pastangomis, kurias įdėjo šešėliniai pranešiai ir labai norėsiu toliau su jumis dirbti. Ačiū, aš pradėsiu dabar stebėti laikrodį. Evelyn Gerhardt. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau pasisakyti, padėkodama kolegoms, kurie pateikė pakeitimų. Aš manau, kad tai labai praturtina tekstą ir pademonstruoja skaitmeninės raidos įvairovę. E, turėjome viską e, žiūrėti nuo nulio. Akivaizdu, kad kai kurių problemų neišsprendėme, nes tiesiog tekste neužteko vietos. Taigi, ponė Kalas, čia mūsų nuomonės šiek tiek išsiskyrė. Tekstas taps e, ilgesnis, nes reikės priimti skirtingus aspektus. Europos parlamentas turi užtikrinti, kad bus tokių problemų, m, mm, tokios problemos vertinamos e, labai e, iš plačios perspektyvos. Europos komisija pamiršo nemažai aspektų, o mes e, savo piliečiams turime pateikti kuo išsamesnį dokumentą. Už tai esame atsakingi. Aš nenoriu, pavyzdžiui, apriboti teksto eilučių skaičiumi ir nenorime uh, prirašyti dalykų, kurie nereikalingi. Jeigu pažvelgtumėte į tai, koks skaičius yra pateiktas pakeitimų, pamatytumėm, kad yra nemažai e, bendrų aspektų, turime juos atsižvelgti. Aš bendrai manau, kad palankiai reikia vertinti pasirinktą poziciją projekte, nes ji rodo, jog bendroji skaitmeninė rinka yra vertinama teigiamai. Manau, kad reikėtų uh, skaitmeninio amžiaus e, inovacijų, kūrybiškumo idėjas kitaip vertinti. Naujų įmonių steigimasi turim remti ir padėti tokioms įmonėms siekti pažangos. E, turime išnaudoti naujo skaitminio pasaulio galimybės optimaliai. Egzistuoja vienas aspektas, dėl kurio visas Europos parlamentas sutarė. Tinklo neutralumas. Jį minėjo ir ponė Kalas ką tik. Čia turėtume labai aiškiai pasakyti. Akivaizdu, kad duomenų apsauga ir kitos problemos e, turi būti sprendžiamos su didesniu, e, didesnė pažanga. Antras klausimas, kurį šiandien norėčiau paminėti, yra tas, kad e, visi suvokiame, jog išlieka sričių, kurias reikia aptarti tarp frakcijų ir aš e, su ponė Kalas turiu jas pasiaiškinti. Viena iš tokių sričių yra telekomai. Dėl telekomų problemos išsakoma daug skirtingų nuomonių. Vieni kalba apie elektroninę valdyseną ir apie once only principą. Uh, Bet aš galiu pasakyti, kad Europos parlamente turbūt e, apie tai reikėtų kalbėti aktyviau ir nuspręsti, ko mums reikia ir ko nereikia. Reikia plačių diskusijų, tolesnių diskusijų šią temą. O dėl viešųjų pirkimų, čia išsakytos skirtingos nuomonės, kurios e, čia į pakeitimuose įvardintos ir mes jas turėtume visas atidžiai išnagrinėti. Norėčiau sužinoti, ką mums pateiks artimiausių metų Europos komisija. Taip pat žvelgime į paslaugų direktyvą ir galvojame, kaip ji E, leis žengti į priekį. Yra žmonių, kurie sako, kad tą direktyvą reikėtų atverti ir pradėti svarstyti iš naujo. Aš manau, kad tai nebūtų reikalinga. Reikėtų greičiau pagalvoti apie įstatymo įgyvendinimą valstybėse narėse ir pasirūpinti, kad jos pasiektų pažangos vietoj to, kad mes pradėtumėm kažką naujo. Nėra jokios naudos kurti naujų teisės aktų, jeigu seni dar nėra įgyvendinti. Šiame kontekste dar kartą reikėtų pagalvoti, kaip tokios rytis kaip ūkio plėtra, kova su diskriminacija ir kitos panašios temos bus sprendžiamos, jos nebus sureguliuotos tik pagal paslaugų direktyvą, tai eina ir į konkurencijos klausimą. Ir turėtumėm apie tai dažniau kalbėti. E, reikėtų e, čia platesnių diskusijų dar dėl platformų. E, su ponekalas sutarėme dėl vieno dalyko. Yra daug skirtingų platformų ir negalime rasti vieno platformo apibrėžimo, nes tos platformos yra tokios įvairiapusiškos, įvairios. E, per jas gali būti teikiamos e, paslaugos arba paieškos e, varikliai arba tokios paslaugos kaip Uber taksi paslaugos gali būti suteiktos kontaktų užmėsgimo uh, platformos gali egzistuoti. Egzistuoja visa eilė skirtingų platformų, todėl mes turėtumėm labai ryštingai čia elgtis ir nuspręsti, kaip toliau eisime į priekį tose skirtingose srityse. Vieną klausimą norėčiau išskirti, manau, kad jį reikėtų kur kas atidžiau išnagrinėti. Ypač šiame pranešime, nes Europos komisijos pranešime apie tai nėra kalbama. poveikio darbo rinkai vertinimas, e, poveikio socialinėms teisėms ir bendrai ekonomikai, vertin, bendrai ekonomikai vertinimas. Apie tai Europos komisijos dokumente nėra kalbama, bet aš nemanau, kad mes Europos Sąjunga galim ką nors gero sukurti, jeigu vertinsim tik ekonomikos pusę ir pamiršime kitą e, svarbę dimenciją, metmenį. Tai yra mūsų piliečių įtraukimą ir jų socialinės teisės. Turime apie tai daugiau kalbėti, nes čia suteikėme didžiulį e, problemų, e, aptarėme didžiulę problemų įvairovę, kalbame apie ekonomikos politiką, apie socialinę politiką ir daugelį kitų dalykų. Labai svarbu, kad tos skirtingos rytis viena kitai neprieštarautų, jos turėtų būti persipinusios ir jeigu taip bus, tada pažangos pasieksime. Mes turėtumėm uh, tai užtikrinti savo pranešime labai aiškiai, nes jeigu kalbėsim neaiškiai, mes nepateisinsime ES piliečių lūkesčių. Ačiū. So the next speakers... Toliau kalbėtojai turės po tris minutės, jie atstovaus skirtingoms politinėms frakcijoms šešėliniai pranešėjai iš visų komitetų, pirmiausia, Hena Virkunen. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ir poniai Kalas, ir poniai Gebhardt už visą jūsų darbą. Dėkoju ir šešėliniams pranešėms, ir sekretoriatui, ir patarėms. Daug buvo nuveikta ir atrodo, kad mūsų laukia dar daug intensyvių savaičių, kadangi turėsime uh, išnagrinėti visus pakeitimus. Mūsų frakcija norėjo pabrėžti keletą dalykų savo pakeitimais. Pirmiausia, į tre požiūrių. Vadovaudomėsi mes pateikėme pakeitimus, kurie turėtų sustiprinti pramonės pusę pranešime. Reikia skatinti pramonės spartų vystimasi, nes tai yra būtina visai Europos Sąjungai. Mums šiame pranešime reikia skirti daug dėmesio darbo vietų kūrimui su skaitmenizavimo pagalba. Kalbant apie tradicinę pramonę ir kitas pramonės šakas, tokias kaip gamyba, viešosios, viešasis sektorius, švietimas ir panašiai, mes turime pagalvoti, kaip pramonė gali prisidėti prie visuomenės skaitmenizavimo. Skaitmenizavimas gali sukurti naujus verslo modelius ir naujas paslaugas. Kitas aspektas, kuris pabrėžiamas EPP pakeitimuose, yra reglamentavimo apimtis. Jau buvo paminėta, kad Internetinėme pasaulyje labai svarbus yra pasitikėjimas, tačiau privalome elgtis atsargiai ir ieškoti pusiausvėros, nereikia pernelyg reguliuoti rinkos. Būtina atlikti daug reformų, kad būtų skaitmenizuota rinka ir kad Europa perėtų prie skaitmeninės rinkos. Turime būti atsargus ir nesukurti pernelyg daug teisės aktų, priešingai jų reikėtų mažinti ir taip pat naikinti administracinę naštą įmonėms. Būtina, kad praktika būtų suderinta. Norint tai padaryti, reikia senas taisyklės pakeisti naujomis ir nereikia papildomų naujų teisės aktų. Be abejo, tai yra didžiuliai iššūkiai valstybėms narėms, nes jos atsakingos už šiuos aspektus. Dar norėčiau paminėti skaitmeninės prekes ir paslaugas. Skaitmeninis e, pasaulis tarsi atskirtas nuo kito, bet skaitmeninės prekes ir paslaugas reikėtų traktuoti taip pat e, kaip ir fizinės prekes ir paslaugas. Aš manau, kad e, mūsų pranešime turėtų būti pabrėžta mintis, kad ir skaitmeninis ir neskaitmeninis turinys turėtų vadovautis tais pačiais teisės aktais, tomis pačiamis taisyklėmis. Dar turėsime daug padirbėti su pranešėjais, su šešėliniais pranešėjais. Pats pranešimas tikrai neblogas ir dirbsime toliau, kad jis būtų dar geresnis. Dėkuoju toliau, Filip Živan. Merci, Madame la Présidente. Euh, tout d'abord. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiejoms pranešėjoms už racionalų darbą. Labai dėkuoju joms. Mes pirmą kartą diskutuojame šitą temą ir norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, jog sunku diskutuoti tokius techninius klausimus, todėl labai svarbu, kuo ankstesniai stadijoje e, susitarti dėl kompromisų jeigu per kelias valandas paskui tenka nagrinėti šimtus kompromisinių pakeitimų, tai aišku, galim vieną ar kitą kartą taip daryti, tačiau turim žinot, kokiu sunkumu gali tokiais atvejais e, iškilti dėl vartotojų apsaugos. Yra taip pat daug pasakytinių dalykų ir ne pirmą kartą juos sakome. Pranešimas įrodo, jog e, skaitmeninis pasaulis yra šansas, o ne pavojai. Todėl tonas turi būti pozityvus visų pirma. Toliau, kalbant apie vartotojus, mes turime pasitikėti vartotojais skaitmeninėje erdvėje. Tuomet viskas vyks gerai ir apskritai mūsų pagrindinė filosofija yra ta, jog vartotojas turi būti apsaugotas vienodai, ar jisai pirktų internete ar kitur. Tokia būtų mūsų bendra linija, o paskui sutarsim, kaip konkrečiai tai gyvendinti. Taip pat e, reikėtų numatyti apsaugą kuomet yra perkama internetu. Dabar yra teisinis vakumas ir turime jį užpildyti. Toliau e, materialių e, prekių, materialių gerybių pirkimas internetu. Čia turime pabrėžti, jog e, refito rezultatai, kalbant apie vartotojų apsaugą, tai e, turėtume pirmą sukaupti patirties šito klausimo ir paskui tik tai imtis teisėkuros. Toliau geo blokavimas, čia turėtume skirti pagristą geo blokavimą, vertikalų ir nepagristą geo blokavimą, kuomet iš principo tai yra paslėptas e, tarifinis ar kitoks diskriminavimas. Taip pat e, reiškia atkreipti jūsų dėmesį jog e, kovo mėnesį pradėjo apklausą šitos e, srities. Taip pat turime saveikumą skatinti, bet reikia turėti galvoje, kad turime skatinti tuos ekonominius modelius, kurie jau funkcionuoja gerai ir tos, kurie yra susiję su tam tikromis teritorijomis. Dar kartą norėčiau padėkoti už jūsų atliktą darbą, pane pranešėjai, ir dar kartą norėčiau pabrėžti, jog kompromisiniai e, pasiūlymai turi būti teikiami kaip galima ankstyvesnėje stadijoje. Ačiū. Dabar socialistų vardumėje Petro Kumpula Natrė. Ačiū. Džiaugiuosi kad vyko puikios diskusijos vakar. Akivaizdu, kad yra dirbama. Deja, labai gaila, kad pramonė nėra dar pakankamai skaitmenizuota. Mums reikia daugiau apie tai kalbėti pranešime. Itre galėtų labiau pabrėžti šį aspektą. Tik mes e, turėtume kalbėti ne vien tik tai apie bendrąją rinką, Europa galėtų siekti daugiau, kaip ir Europos parlamentas. Skaitmeninis e, pokytis reiškia, kad bus daromas poveikis ir mūsų visuomeniai, tad mums reikia tam pasirenkti. Reikia kartu apie tai diskutuoti, reikia bendrų Europos forumų Negalima sakyti, kad paimsime tik 16 tai aktų ir užmiršime, kas vyksta kitur. Sausio 16 mes turėsime balsuoti ir privalome pademonstruoti, kad mes gyvename šiais laikais, kadangi viskas keičiasi labai greitai. Jei ja, jaučiu, kad klystu ar ko nors nežinau, Tai ir prisipažįstu, vakar buvo kalbama apie kvantinės technologijas, čia taip pat reikėtų pakeitimų, reikėtų išnaudoti tas technologijas. E, kitas dalykas - skaitmeninis susiskaldimas. Mes privalome užtikrinti, kad jo nebūtų. Reikia užtikrinti gerą infrastruktūrą čia, prie to gali prisidėti privačios įmonės ir reikia būtinai panaudoti Europos fondus. Turiu daug idėjų, kaip galima išsisukti ir be viešųjų finansų. Europos įmonės, Europos piliečiai e, turi tapti elektroninės visuomenės dalimi. Būtent tai yra pramonės pagrindas ir įmonių sėkmės pagrindas. Buvo kalbama apie konkurencijos teisės aktus, reikia peržiūrėti ir paslaugų direktyvą. Kalbant apie platformas, tai nereikėtų taikyti vieno kurpalio. Aš džiaugiuosi, kad buvo išsakyta ir kita nuomonė, kad reikia vengti monopolio. Mes būtinai privalome jo vengti, nes jei yra tik tai e, vienas ar du veikėjai, tai nėra tinkama rinka, pažiūrėjau, Android ir kiti. Jeigu jie kažką blokuoja, tai viskas, nebebus tam tikrų skaitmeninių paslaugų. Toliau mums reikia žinoti, ką daro kiti ir turime palyginti visus teisės aktus taikomus paslaugoms. Be to, norėčiau, kad būtų kalbama apie Europos tarptautinį vaidmenį, kai mes uh, kalbame apie 5G, turime aiškiai žinoti, kokiu veiksmu čia norime. Privalome būti skaitmeninės eros ambasadoriais. Galbūt futbolo žaidynės galėtų tapti pirmąją 5G reklamą. Privalome čia skubiai veikti. Ačiū. Dėkoju toliau EKR vardu. Beje, ačiū, kad pranešėjai taip greitai dirbo, kitos diskusijos vyks ketvirtadienį. Nemažai kalbėtojų pabrėžė, kad bendra skaitmeninė rinka yra svarbi ir įmonėms, ir piliečiams. Kalbant apie vartotojų teisės, jau yra nemažai teisės aktų, pane Gebhardt kalbėjo apie tai, kad privalome vadovautis esamą paslaugų direktyvą ir užtikrinti, kad esami teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir taikomi. Nauji pakeitimai turi būti labai tikslus ir mes čia turėtume nepamiršti REFIT veiklos, kuri vyks kitais metais. Nesvarbu, ar prekyba vyksta internete ar ne, turi galioti tos pačios vartotojų apsaugos teisės. Tik skaitmeninė prekė yra šiek tiek kitoks dalykas. Pavyzdžiui, jeigu aš perku tikrą knygą ir ten trūksta puslapių, tai aš turiu gauti naują knygą. O skaitmeninos atveju tai kitaip veikia. Toliau, Aš manau, kad mes galėtume dar padidinti kainos skaidrumą ir pristatymo laiko skaidrumą. Privalome greitai taikyti TSM paketą, apie tai diskutavome su komisijos nariu Otingeriu. Kitas dalykas yra vartotojų teisės. Dėl spektro harmonizavimo politikos, tai čia turime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Nebus prasmės teikti naujo pasiūlymo, jei jis bus blokuojamas taryboje. Todėl pirmiausia, reikėtų diskutuoti su valstybėmis narėmis. Dėl vieno telekomų reglamentuotojo, tai aš nelabai tam pritarčiau. Visų pirma, reikia vengti monopolių galima numatyti daugiau atsakomybės TSM. Standartizacija yra labai svarbi visoms frakcijoms. Gerai, kad yra kalbama apie tai, jog reikia vengti monopolių kūrimo. Aš nepasisakau dėl beribių reikalavimų turėti visišką prieigą. Toliau yra skirtumas tarp dalymosi ekonomikos, kuri mano manimu auga todėl, kad vartotojams tai patinka. Vartotojai jaučiasi turintys daugiau galių, todėl mes privalome būti atsargus ir pernelyg visko nereguliuoti. Visgi reikia ir vienodų sąlygų, o mokesčiai tai yra valstybių narių kompetencija. Toliau GD GDPR. Mums reikia sustarimo dėl saugaus uosto ir dėl GDPR. Čia turime vadovautis įrodymais. Labai svarbu, kad visos paslaugos būtų prieinamos ir žmonėms su negale. Hans Solov šiakar nėra, tad kita kalbėtoja Dite Šaransova. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Turime labai daug pakeitimų, todėl neįmanoma pakomentuoti jų visų. Visgi norėčiau užsakyti kelias bendras pastabas iš šaldę perspektyvos. Pirmiausia, tai nereikėtų, kad tai taptų kalėdinė eglutė, jau buvo tai paminėta ir aš tam pritariu. Suprantu, kad norima, jog visi būtų patenkinti, tačiau, na, mastant apie šį tekstą, jau ir taip yra daugiau negu tūkstantis pakeitimų jei pakeitimai tik kartoja kažką, jei atsiranda po kelis paragrafus, tai reikėtų arba juos atsiimti, arba kažkaip e, suvesti į vieną. Kyla rizika, kad mes turėsime e, tokį pageidavimų sąrašą ir galiausiai jis bus neįskaitomas. Kitas klausimas yra susijęs su laiku. Skaitmeninė rinka yra vienas iš Europos komisijos prioritetų, todėl šis pranešimas turi perduoti labai aiškiai Europos parlamento žinę, kad mes esame pasirengę ir įsipareigoję įgyvendinti šiuos tikslus. Nenorime pranešime tokių dalykų, kurie galėtų sudaryti įspūdį, kad mes siekiame sulėtinti bendros skaitmeninės rinkos siekimo procesą. Mano kolegos e, mano, kad tai labai svarbu. E, toliau. Mes nenorime tokių pakeitimų, kurie e, siektų ginti tradicinius operatorius. Mes kalbame apie bendradarbiavimo ekonomiką. Labai dažnai tokios apsaugos priemonės yra įvardinamos kaip socialinė apsauga, tačiau aš nemanau, kad tai pagerina mūsų piliečių gyvenimą. Nereikia apsimesti, kad ši skaitmeninė revoliucija e, nevyksta. Negalima kurti naujų dirbtinių barjerų konkurencijai. Mano paskutinė pastaba yra susijusi su skaitmeninė revoliucija ir naujomis inovacijomis bei orientacija į ateitį. Mano frakcija pateikė čia pakeitimų, kalba apie e, dalinį e, pristatymą, taip pat e, paramą privačiam sektoriu, kad jis būtų konkurencingas pasaulinėje rinkoje. Mums reikia bendros skaitmeninės rinkos, kuriuose vyrauja geriausios idėjos. Nesvarbu, ar tos idėjos kils iš jau pirmaujančių įmonių ar iš pradedančiųjų. Tikiuosi, kad visa tai atsispindės pakeitimas ir kompromisuose. Ačiū, ponė pirmininkė. A, dabar Kornelija Ernst. Gue. Ja, ich glaube, so egal ist das eben. Dėkuoju. Viskas yra netaip paprasta, kaip e, atrodo. Aišku, mes turime skatinti konkurenciją, tai savaime suprantama. Tačiau turime diskutuoti, kaip tai reikia daryti ir turime siekti pusiausvyros tarp konkurencijos skatinimo ir pagrindinių teisių laikymosi. Jeigu mes akcentuojame konkurenciją, nors tai ir labai svarbus aspektas, bet jeigu koncert, ko, akcentuosime tik tai šį aspektą, tai mes atliksime tik pusę savo darbo. Taip pat turime suprasti, jog tekstas turi būti realistinis ir atspindėti rizikos faktorius. Tai nereiškia, jog turime sutirštinti spalvas ir viską parodyti blogai, tačiau kalbant apie skaitmeninę rinką, asmens duomenų apsauga yra toks dalykas, iš kurio labai pelnosi kai kurios įmonės, todėl mes turime veikti ramiai ir racionaliai, mes turime uh, nuspręsti, kas turi būti reglamentuojama ir kas neturi būti reglamentuojama europiniu lygmeniu. Turime gerai apie tai pagalvoti, neturime dalyti, daryti nekonstruktyvių dalykų. Taip pat turime remti inovacijas, bet tuo pat metu turime galvoti apie duomenų apsaugą, techninių duomenų taip pat. O kalbant apie vartotojus, tai jie turi turėti teisę apsaugoti savo duomenis. Mes turime to nepamiršti diskusijoje. Mums reikia įvairovės, mes jau kalbėjome apie nemokamas, nemokamą programinę įrangą, tad šito klausimo turime nevengti. Geoblokavimas. Šituo klausimu buvo pateiktas e, pasiūlymas, buvo siūlyta surenkti konferenciją, kad galėtume aptarti šį klausimą. Kol kas dar nenuspręsta, ar Imko, ar Kult turėtų to užsiimti mes turime priimti kaip įmanoma geresnius sprendimus, todėl aš manau, kad turime neskubėti nagrinėti šitų klausimų. Aišku, neturime ir dėlsti, tačiau turime viską labai gerai apgalvoti. Manau, ir jūro komitetas turės ką pasakyti apie geoblokavimą toliau. Kitas kalbėtojas Denis De Jong jo nėra, Inrek Tarant. Jeigu jūs nenurodėte, kad ketinate kalbėti per kitą randą, tai labai prašau duoti ženklą, nes aš įtariu, kad bus norinčių jų pasisakyti, bet jie dar to nenurodė. Ponas Tarant, labai ačiū pirmininkams. Esu labai nelaimingas, kad paprašiau žodžio, kadangi aš turiu pakeisti žaliųjų kalbėtoją, net nebūdamas žaliųjų frakcijos nariu. Turiu e, be to pakeisti Juliją Redą, kasgi galėtų ją pakeisti. Visgi norėčiau išsakyti kelias pastabas. Pasistengsiu tai padaryti kaip įmanoma greičiau ir tiksliau. Be abejo, noriu padėkoti bendra pranešėjams, bet Pereisiu greičiau prie esmės. Geoblokavimas. Reikėtų, kad būtų numatyta kiek įmanoma mažiau išimčių. E, diskriminacija pagrista e, geografinė vieta prieštarauja bendrai skaitmeniniai rinkai ir prisideda prie rinkos susiskaldimo. Antra, e, kalbant apie vartotojų teisės, tai reikėtų pereiti prie modernaus amžiaus ir nesvarbu, ar internete ar ne internete būtų perkama, visi vartotojai turi būti vienodai apsaugoti ir negali tas apsaugos lygis mažėti lyginant su šiandiena. E, trečia, norėčiau pasakyti, kad kyla nerimas, jog Europos komisija neaiškiai apibrėžia platformas. Mano manimu, tai daro labai neigiamą žalą inovacijoms. Negalime elgtis paviršutiniškai, privalome specifiškai, konkrečiai viską nurodyti. Elektroninės knygos kolega jau minėjo, kad jos turėtų būti vertinamos kaip ir popierinės. E, tai yra e, prekių ir paslaugų teikimas. Negali būti jokios diskriminacijos tarp skirtingų formatų, kai mes kalbame apie APVM e, netaikymą. Reikia čia kalbėti apie, visas, apie visus formatus, nesvarbu, ar tai yra materialus ar nematerialus formatas. E, galiausiai e, prieiga žmonėms su negaliai, ypač kai mes kalbame apie tarpusavio sąveiką. Šiuo atveju tai galima būtų pavadinti suderinamumu. Žinome, kad kyla dėl to įvairių problemų. Pone pirmininkė, baigdamas aš norėčiau pasakyti kai ką teigiamo. Kolegos kalbėjo apie tą pagydavimų sąrašą. Negalime išvardyti visų tų norų ir patenkinti visų pagydavimus. Tai mano pasiūlymas štai koks. Kalėdų eglutė yra žalia, taigi paimkime žaliųjų pasiūlymus ir atmeskime kitus. Ačiū. Mailė. Jūs mano sąraše įrašytas kaip šešėlinis pranešėjas savo ruoštų. Taip pat kaip Julija Reda. Ar norėtumėt ką nors dabar pasakyti savo vardu E, pastebėjimas apie kalėdų eglutę iš mano galvos ateina. O šiaip aš kalbėjau už Juliją Rėdą. Dabar David Borelli iš EFDD frakcijos. E o po to Marko Zulo irgi iš EFDD. Prezidente. Dėkuoju, panė pirmininkė. Su pirma, norėčiau padėkoti abiejoms e, pranešėjoms ir abiems sekretoriatams, kurie uh, dirbo labai sunku darbą, todėl kad tema labai sudėtinga ir jie puikiai bendradarbiavo. Norėčiau keletą žodžių pasakyti apie mūsų požiūrį. Pirminis pranešėjų požiūris buvo koncentruotas ties piliečių ir vartotojų apsauga. Kalbant apie principus, tai Ignacijus ir aš mes manome, kad jie turėtų būti įtvirtinti dar giliau. Ir turiu galvoje kai kurios konkrečius aspektus. Reikėtų konkrečiau pabrėžti kai kurios aspektus, todėl kad pranešime atrodo, jog tekstas nėra pakankamai e, konkretus, nes čia kalba sukasi ir apie teisinį vakumą, o kai kuriais atvejais yra tam tikrų kalbinių prieštaravimų. Pavyzdžiui, kalbant apie geoblokavimą, kuomet e, kalbama apie teisėtą diskriminavimą, tai yra savaime prieštaraujantis dalykas pats savo. Todėl norėčiau, kad būtų siekiama bendro konsensuso visomi, visais įmanomais e, būdais, bent jau siekiant e, didelės paramos šitiems dalykams, nes antraip bus dviprasmiškas, neaiškus tekstas, kuris e, nepatikslins, o atvirkščiai sukels tam tikrą sumaištį. Todėl norėčiau e, pakviesti pranešėjas, kad jos toliau eitų tuo keliu, kuriuo ėjo iš pradžių. Tai yra ambicingas ir drasus kelias ir jo tikslas yra užtikrinti Europos e, piliečiams vieninga vidaus rinka skaitmeninės platmės, kurie remtųsi trimis e, e, ramščiais - lygybė, Prieš suteikdamas žodį kitiems pirmo raundo kalbėtams, priminsiu, kad dar kalbės ponas Roždant. Steiler, Rosier, uh, Schoenfield and Garpelch. So if your name is not on that list and you would like to speak, please. Jeigu jūsų pavardė dar šiam sąraše neįrašyta, tai galit užsirašyti, užsiregistruoti. Ir dar vienas klausimas, aš su Jerzė aptarinėjau. Yra sakančių, kad reikėtų šiek tiek pavėlinti balsavimą, kad galėtumėm uh, panagrinėti tekstą labiau. Balsavimo nevėlinsime balsuosime dėl e, teisės akto, bet kol kas esame tik tai komiteto lygmenyje. Parlamentas pats turės nuspręsti, e, kaip sureaguoti į komisijos pasiūlymą. Mes turime balsuoti komitete ir tada iki gruodžio mėnesio dosie bus sutvarkytas. Mes negalim leisti, kad e, dar ekspertų klausimų vyktų daugiau ir tik tada būtų priimtas dokumentas tai galėsim padaryti, kaip e, panagrinėti šį tekstą galėsime atidžiau ir vėliau, bet balsavimo negalima atidėti. Toliau Barbara Kapel, bet jos nėra. Bet jos nėra, taigi frakcijų atstovų sąrašas baigėsi ir aš perduosiu dabar pirmininkavimą ponui Buzekui. Uh, aš sutinku, kad e, balsavimas turėtų vykti pagal planą, kaip buvo numatyta anksčiau. Mūsų laukia daug darbo. Dėkuoju už viską, ką nuveikėte iki šiandien. Dėkuoju šešėliniams pranešėjams ir, aišku, pagrindiniams pranešėjams. Kiek žinau, kai kurie kompromisai jau yra parengti, bet dar ne visi. Taigi jūsų laukia dar labai daug darbo, aš galiu patikinti, kad ITRE komitetas rengia pranešimą apie energetikos sąjungą. Šiandien prieš porą valandų dėl jo buvo balsuota ir jokių problemų neiškilo. Tik balsavimas truko vos ne dvi valandas. E, mums patiko rezultatas, nes didžioji dalis e, parlamentarų šį pranešimą paremė, kompromisinių pakeitimų buvo labai daug, 60 jeigu neklystu. Taigi, dabar sėkmės jums šiame darbe. Toliau dirbsime, kaip paminėjo Viki. Labai ačiū už pirmininkavimą ir aš perinu prie antrojo diskusijos raundo, kuris vadinasi kiti kalbėtojai. Ponas e, Rockford iš IMKO komiteto. Ponas Rockford. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pranešimas galų gale turėtų būti dar truputį išplėtotas. Aš manau, kad tai yra gyvybiškai svarbus klausimas ES, todėl kad čia kalba sukosi apie konkurenciją pasaulio mastu. Tad jeigu norime atsilaikyti prieš jungtinės valstijas, prieš Aziją, turime būti stiprus. Europa atsiliko skaitmeninėme sektorėje pastaraisiais metais. Ir Europa praktiškai nebekuria įvairių, įvairių skaitmeninių e, įrenginių. Todėl tas pranešimas turi būti viena vertus optimistiškas, kita vertus jisai turi fiksuoti, fiksuoti tokius tikslus, kurie e, padės mums plėtoti mūsų skaitmeninį sektorių, užimtumą, ir e, in, inovacijas. Ir čia taip pat be kita ko kalba turi suktis ir apie investicijas ir e, strateginės investicijas jų programą. Taip pat mes turime užtikrinti, kad e, Europos piliečiai galėtų pasinaudoti visą sukauptą kompetenciją ir žinomis ar jos būtų sukauptos mažose ar, ar didesnėse įmonėse ir kad tai būtų optimaliai išnaudota. Mes turime užtikrinti visas būtinas, visą būtiną apsaugą ekonominėms, e, ekonominėms vienetams, įmonėms. Ir turime atitinkamai reglamentuoti tą sektorių, nes jeigu to nedarysime, tai tuomet tą vakumą reglamentavimą užpildys nacionalinės teisinės nuostatos, kurios bus labai įvairios. Pasižiūrėkime, kas vyksta su Airbnb ar Uber. Tuomet matome, kad ar miesto lygmenio, regiono lygmenio yra įmamas reglamentuoti ir nėra to nuseklumo, kuris turėtų būti. O nuseklumas yra būtinas ekonomikai, kad jinai tinkamai funkcionuotų elektroninės prekybos srityje, kuomet atsirado ekonominė prekyba, kai kurios įmonės nedalyvavo tame procese, nes trūko pasitikėjimo, o pasitikėjimas yra esminis dalykas, kad ta ketvirtoji pramoninė revoliucija, kuri tuo pat metu yra ir visuomenės revoliucija, būtų sėkminga. Ir norėčiau, kad e, abi pranešėjos sutartų dėl pagrindinių dalykų. Aš nežinau, ar pranešimas turi būti ilgas ar ne, bet jis turi būti pakankamai detalus, todėl kad, todėl kad labai svarbu, kad būtų ir detalus tekstas, ir logiškas bei nuoseklus. Šitie abu aspektai yra labai svarbus, jame turi atsispindėti ir tam tikri klausimai, kurie mums kyla. Čia kolegos minėjo kalėdų eglutė, kalėdos bus greitai, tačiau aš nenorėčiau, kad eglutė būtų vien tik tai žalia ir tuščia. Tai aš manau, kad e, reikėtų ir žaisliukų tam tikrų, tuomet eglutė būtų daug gražesnė, tad turime į tai atsižvelgti. Ačiū kolega. Kitiems kalbėtojams yra numatyta skirti nedaugiau kaip po dvi minutės. Pamiršau tai anksčiau pasakyti, todėl jums pasisekė, leidau kalbėti ilgiau bet e, kitų prašyčiau kalbėti neilgiau kaip 2 minutės, na, 15 sekundžių. E, Pone Mudin iš ITRE komiteto. Ačiū. Dėkuoju pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už e, didžiulį nuveiktą darbą. Aš norėčiau išskirti tik tris dalykus, kurie išplaukia iš jau išsakytų komentarų. Mūsų pareiga ne tik e, sugriežtinti tai, kas jau yra pasakyta, bet ir užpildyti spragas. O viena iš tokių spragų yra susijusi su tuo, kad ieškome naujų ekonomikos modelių. Ir gyvybiškai svarbu atstovėti piliečius savo darbe, atstovauti piliečiams savo darbe. E, galėčiau paminėti tris konkrečias sritis. Tai yra visuotinė plačiojoščio ryšio prieiga, kvalifikacijos įgūdžių e, programa žmonės turi turėti galimybę mokytis e, ir profesinėje veikloje, ir e, kaip eiliniai piliečiai paprastam gyvenime. Jeigu trauksim užimdumo aspektus, nereiškia, kad mes kūrėme kalėdų eglutę. Iš esmės, užimtumo komiteto pasiūlymai yra labai svarbus. Ir jeigu mes, teisės aktų rengėjai, neatsižvelgsime į visuomenės ir uh, uh, į, į poveikį visuomenė ir uh, darbo rinkai šio teisės aktu, tai turbūt uh, reikš, kad mes nesuvokiame, kokia svarbi yra šia tema ir turim deramai skirti dėmesio. Dėkuoju, toliau ponas Danti iš Imko komiteto. Gracija. Dėkuoju, Pane pirmininkė, dėkuoju pranešėjams. Daug pateiktų pakeitimų rodė, jog parlamento nariai skiria daug svarbios šitam pranešimui ir nori konstruktyviai dirbi. Tad manau, kad vyksta puikus, intensyvus darbas. Apibendrinamas norėčiau pabrėžti aspektus. Ir tie aspektai atsispindi ir mano pateiktose pakeitimuose. Visų pirma, kartu su skaitmeninė rinką, mes galime užbaigti mūsų vidaus rinką ir tai yra labai svarbus tikslas. Turime taip pat e, sustiprinti dabar naudojamus vidaus e, rinkos įvairius instrumentus, įvairias priemonės. Kalbant apie vienodą, vientisą skaitmeninę rinką, Turime suprasti, jog tai prisidės prie mūsų pramonės sektoriaus, padės mažoms ir vidutinėms įmonėms, startuoliams taip pat ir tuo būdu mes e, e, būsime įgalinti įgyvendinti racionalią konkurencijos politiką. Kyla ir kai kurių klausimų, aišku, kai kurie kolegos jau palėtė tuos e, aspektus. Naujovės ir galimybės. dalymosi ekonomikos e, kontekste. Ir čia turime e, pabrėžti tas e, slypinčias galimybės tiek tradiciniuose sektoriuose, tiek kitur. Taip pat turime sukurti vienodas sąlygas, fiskalinės sąlygas visiems skaitmeninės rinkos dalyviams, turime užtikrinti, kad mokesčiai bus mokomi ten, kur yra gaunamas pelnas. Toliau e, geoblokingo aspektas jau buvo paminėtas, jisai e, visos nepateisinamos jo formos, kurios iš principo yra vartotojų diskriminacija, turi būti pašalintos. Tai yra tos formos, kurios remiasi geografiniu principu. E, Toliau būtinybė daugiau investuoti į e, bendradarbiavimą ir į tinklų apsaugą labai dažnai vartotojai nukenčia nuo nesaugių tinklų, todėl jie nepasitikė dabartinę e, saugumo sistemą, todėl e, turime skirti pakankamai investicijų, kad būtų atkurtas vartotojų pasitikėjimas. Taip pat valdysenos e, sistema turi būti tobulinama, turime siekti e, veiksmingesnės sistemos ir mažiau kainuojančios, kuri būtų palankesnė piliečiams. On... Kalbėtojus sąraše labai ilga pavardė. Thank you very much. Žūžu. Um, labai ačiū. Um, Ilga pavardė, bet aš labai trumpai pasisakysiu. Aš tikėčiausi, bent jau šiais laikais, kai sugebėjome rasti sprendimą dėl tarptinklinio ryšio mokesčių, rasti sprendimą tiekimo paslaugoms, kai elektroninė prekyba taip greitai e, plinta. Tai yra aktuali tema, kurią, kuriai sprendimo reikia ir vartotojams, ir įmonėms. Aš pati pateikiau pasiūlymų ir aš norėčiau, kad e, pranešėjai mano pasiūlymus rimtai vertintų, bet mes turim šią problemą išspręsti, e, nes e, tai nulems, ar Europa sėkmingai veiks artimiausiais metais ar ne. Labai ačiū. Kreil, Madam Kreil, on behalf of Intre. Ja, vielen Dank. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai. Iš tikrųjų atliko be galo svarbų darbą. Vienas aspektas, kuris susijęs su uh, vieno angelio principu, nacionalinių reguliuotojų institucijų asamblėje veikia gerai, man atrodo, todėl neturėtume nieko keisti čia, turime, turėtume palikti tą mechanizmą, tą sistemą, kuri veikia dabar. Aišku, turime šito klausimu diskutuoti, diskutuoti apie tai, ar reikia išplėsti agentūros kompetenciją, ar jie reikia daugiau personalo, bet pačios sistemos neturėtume keisti ir neturėtume uh, E, kurti tokios sistemos, kur būtų vienas Europos reguliuotojas, viena institucija. Dėkoju. Ponas Daltonas iš IMKO komiteto, ačiū pirmininkė ir dėkoju pranešėjams už padarytą darbą ir už gerą bendradarbiavimą su komitetu. Aš pateikiau nemažai pakeitimų visai lėtemų ir aš norėčiau tik porą jų paminėti. Visų pirma, e, atkreipkime Europos tvirtovės idėją e, Tokio požiūrio reikėtų vengti, ar kaimėtume skaitmeninį pasaulį ir apie telekomunikacijas. Europa e, turi tapti ne sala pasaulyje, bet lyderė, nes kitaip mes prarasime e, daug darbo vietų ir nukentės mūsų vartotojai. Viską, ką mes darome, turime skirti piliečiams Turime sustiprinti vartotojus, piliečius, ne politikai turi viską nulemti. Mums reikia e, daugiau atvirumo, o vartotojai turi galimybę, turi turėti galimybę prieiti prie visos informacijos, dabar egzistuojantis blokai trukdo sistemą ir daro žalą kūrybiniai pramoniai. Ir dar vienas pašalinis pasibėjimas. Aš turiu klausimą E, pirmininkams. Šis posėdis yra transliuojamas internetu tiesiogiai. Ar jis yra geografiškai blokuojamas, ar jis yra prieinamas visame pasaulyje? Įsivaizduoju, kad turėtų būti prieinamas. Jeigu jis toks yra, tai dar kartą parodome, kad iš esmės blokuojant kažką mes e, tik e, apsunkiname sistemas. Manau, kad tai būtų įdomus pastebėjimas dėl dalymosi ekonomikos. Mes e, turėtumėm čia greuti barjerus ir nuo naujus, kur tik kaip galima drausti Uber e, veiklą kai kuriuose valstybėse ar miestuose. Tai yra e, tai susikerta su bendrosios rinkos idėja. Vartotojams jie patinka, žmonėms dirbantiems Uberui irgi yra gerai. Todėl mes turėtume galvoti apie pasiūlos ir paklausos tenkinimą, derinimą turim tai pripažinti. Dėl ekonomikos augimo ir verslingumo skatinimo e, mes e, turėtumėm e, nustatyti procedūras, kurios truktų nelgiau kaip vieną dieną, nes kitaip verslo steigimasis apsunkėja. Taigi, baigdamas pirmininkę, galiu padaryti išvadą. Prasipriešinkime Europai tvirtoviai, bet skatinkime pavienius verslininkus ir remkime vartotojus. Ačiū. Madam nėra geografinio blokavimo. Šis posėdis yra prieinamas visiems visame pasaulyje. Pone Roziu. <laughs> Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tie didieji tikslai, kurie, kurių yra siekiama skaitmeninės rinkos kontekste, tai galime, aišku, juos palaikyti. Tai yra ekonomikos augimas, e, vartotojų E, apsauga ir visa kita. Tačiau juos bus įmanoma pasiekti tik tai einant harmonizavimo, tikro harmonizavimo keliu, užtikrinant prieigą prie paslaugų ir atmant e, visą ekonomikos veiklą. Turime rimtai galvoti apie socialinę dimensiją visame tame dalymosi ekonomika, ir, apie kurią daug kalbame, yra naujas modelis ir čia kalba sukasi apie, vartoto, apie darbuotojų teisės ir didesnę atsakomybę. Todėl turime užtikrinti, kad mums rūpimi aplinkos ir socialiniai aspektai būtų siejami su konkurencingumo aspektu. Toliau autorių atlyginimas, autoriaus E, teisų paistimas ir autorių atlyginimas yra esminis e, aspektas, todėl kad e, kūriama vis daugiau ir tai sudaro didelę pajamų dalį, to tarpu autoriai nukenčia, todėl kad jie negauna visų pajamų, į kurias turi teisę. Toliau nacionalinių teisės aktų konkuravimas tarpusavėje, harmonizavimo nebuvimas. Tai šituo atveju, man atrodo, kilmės valstybės principas yra neteisingas kelias, mes turime galvoti apie europinio lygmens teisėkurą, nes jeigu leisime konkuruoti nacionalinėms nuostatoms tiek konkurencijos srityje, tiek socialinės rūpybos srityje, jau metus laiko mes daug apie tai kalbame, tad jeigu tai darysime, tai nebus geras dalykas, mes turime sukurti tikrą skaitmeninę rinką, man atrodo, kad tai labai pagėdautinas dalykas. Pone Griffin. Thank you, Chair. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju pranešėjams už padarytą darbą. Aš noriu paremti kitus pranešėjus, kurie sako, kad mums reikia užtikrinti, kad piliečiai ir jų socialinės bei darbo rinkos teisės yra pagrindinės e, skaitmeninėje rinkoje. Mes suprantame, e, kad e, interneto ryšys ir jo prieinamumas visiems visur yra būtinas. Mano regione, Lankašyrė ir Kumbrijoje, 50 procentų yra neužtikrintas e, plačiai juosis ryšys. Be to turime mokyti mūsų žmonės, kelti jų kvalifikaciją, kad jie galėtų per skaitmenėjimo procesus išmokti dirbti su uh, e, skaitmeninėmis technologijomis. Ačiū. Toliau irgi įtre atstovė, nes jis skub, atstovas ponas Lopes. Muchas gracias, porque es que tengo una intervención ahora en la Comisión de Pesca. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, turiu taip pat pasisakyti žuvininkystės e, komitete, kuris su pranešėjas. Norėčiau padėkoti pranešėjams už atliktą darbą. Būtina numatyti aiškias teisinės nuostatas skaitmeniniais ryčiai siekiant kovoti su rizikos faktoriais. Ekonomikos skaitmeninimas turi vykti įmantis tam tikro reglamentavimo. Žiūrėkite, kas įvyko su Volkswagenu. Volkswageno taikyta programinė įranga leido šią įmonę sukčiauti. Taip pat turime užtikrinti, kad patys pažeidžiamiausi piliečiai nebūtų palikti už borto. Turime mažinti skaitmeninę atskirtį. Turime kurti tikrą skaitmeninę sąjungą, sukurti šios sąjungos tvirtus pamatus ir turime skatinti inovacijas, o tam reikia vienodų taisyklių Europos lygmenių, nes e, turime veikti iš vien, niekas vienas negalės atsilaikyti prieš skaitmenio sektoriaus iššūkius. Nuostatos pranešime, kurios yra susijusios su kliučių šalinimu, e, su mažomis vidutinėmis įmonėmis, startuoliais ir jų e, apsauga eina tinkama uh, linkme. Taip pat ten kalbama apie būtiną sinergiją mokslinio tyrimų srityje. Žinoma, yra taip pat aspektų susijusių su intelektinė teisė, jie yra esminės svarbos mūsų kontinentui. Turime taip pat siekti reglamentavimo ir tarpinėms platformoms. Aš e, tikiuosi, kad e, mums pavyks parengti tinkamas gairias. Ar yra? E, ačiū, kad atėjote į mūsų posėdį, jūs esate iš kito komiteto, ne šitrinį, iš imko. Kolegos, aš noriu priminti, kad Labai daug komitetų dalyvauja šiame darbe. IMKO ir ITRE yra pagrindiniai komitetai pagal 54 taisyklę. E, asocijuotieji komitetai yra e, kultūros ir libe ir užimtumo komitetai. E, dar žuvininkystės ir transporto komitetas. Iš viso devini komitetai dalyvauja šiame darbe. Taigi visiems reikia leisti pasakyti. Toliau ponas Nilsson iš IMKO. Ačiū pirmininkė. Niekas nebejoja dėl to, kad skaitmeninimas sukuria daug naujų galimybių įmonėms ir vartotojams. Aš manau, kad parlamentas turėtų pareikšti komisijai, kad turėtume ne tik padėti e, naujiems išmaniems e, e, verslininkams reikštis, bet ir turime galvoti apie socialinius klausimus. Taip pat labai svarbu, kad valstybės administracija aktyviau dalyvautų skaitmenėjime. Pati valstybės administracija turėtų kontroliuoti, kaip vyksta skaitmenėjimo procesas, nes dabar kol kas to nėra, tada sistemos skaitmenėjimas būtų palengvintas. E, mes e, sakome, kad turi būti skatinamos mažos ir vidutinės įmonės. Mes žyganome, kad tai turi būti naudinga. Mes turime raginti naujas įmonės, kad jos e, tiesiog uh, įsitrauktų į skaitmeninės ekonomikos raidą, bet tada jos sumoka nemažai pinigų ir pamiršta socialinės e, reikmes. Socialinės reikmes turėtų labai, labai aiškiai būti akcentuojamas Europos parlamento dokumente. Ačiū. Speech. Ačiū už jūsų pasisakymą. Ponas Schenfeld iš IMKO komiteto. Dėkuoju, ponė pirmininkė. skaitmeninė rinka nėra nei europietiška, nei amerikietiška. Tai yra pasaulinė rinka, nepaisant to, kad e, paprastai šnekant egzistuoja dvi e, mąstymo kryptis. Viena yra už rinkos apsaugą, e, už vartotojų e, teisių e, apsaugą, tai yra amerikietiška mąstymo kryptis, o kita kryptis yra rinkos e, teisų užtikrinimas, e, galvojant ir apie vartotojus. Bet ir taip mąstoma daugiau Europoje. Bet jeigu pažvelgtumėm į skaitmeninę rinką, tai pamatytumėm, kad Europa pradeda pralaimėti. Nepamirškime, kad per didelis rinkos reguliavimas gali padaryti Europą nekonkurencingą ne tik su Junktinėmis Amerikos valstijomis, bet ir su kitomis pasaulio dalimis. Kitos pasaulio dalys dabar e, turi daugiau galimybių, e, jos kartais lenkia Europą vieną ar dviem kartomis, niekas nelauks dešimt kartų, kol praeis, kol bus sukurta Europa ir Amerika turi išlikti lyderės, visi e, bando, atrodo, e, su Europa susilyginti visose gyvenimo srityse, išskyrus skaitmeninį pasaulį. Mes, atrodo, toliau štampuojame e, teisės aktus, bet šioje konkurencinėje kovoje mes nelaimėsime prieš kitas pasaulio dalis. Ta aiškiai parodė šio laikinių skaitmeninių naujų bendrovių uh, pavyzdžiai. Dažnai tos įmonės yra steigiamas Junktinės Amerikos valstijose, ne Europoje. O europietiškosios įmonės, jeigu Europoje, jeigu atsiranda startuolių, tai jie persikrosto paskui Junktinės Amerikos valstijas, nes ten verslo aplinka geresnė. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip sukurti aplinką rinkoje palankę įmonėms ir vartotojai. Ačiū. Toliau gal Belšič. Thank you, Chair. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad šios diskusijos labai svarbios ir naudingos. Jau antrąjį kartą kalbame šią temą, tačiau privalome išlaikyti dėmesį ir prisiminti, kas yra pagrindiniai naudos gavėjai. Tai yra Europos įmonės, o per jas ir Europos piliečiai. Mes privalome išnaudoti visas galimybes ir potencialą. Norėčiau pakalbėti apie duomenų apsaugą. Duomenys sukuria ir galimybių, ir riziką. Tai, kaip Europos įmonės tvarko duomenis, veikia jų konkurencingumą. Informacija visuomet buvo ir bus gale. Informacija ir duomenys yra vienas ir tas pats dalykas. Mes stengiamės konkuruoti pasauliniu lygiu. Europos įmonė stengiasi konkuruoti pasauliniu lygiu ir kol kas joms nelabai sekasi. Tam, kad įmonės galėtų geriau veikti, pasaulinėje arenoje, reikia pakeisti duomenų apsaugos taisyklės, reikia vadovautis kur kas praktiškesnių požiūrių. Aš norėčiau, kad šis pranešimas prisidėtų prie tų tikslų, kaip nurodė ir ankstesnis kalbėtojas. Šis pranešimas turi leisti Europos įmonėms tapti konkurencingesnėmis ir pasivyti JAV įmonės. Mes norime, kad Europoje būtų daugiau pradedančiųjų įmonių, daugiau inovatyvių MVI. Reikia, kad tai būtų ne vien papildomas dokumentas, bet ir tikra nauda. Dėkoju dabar pana Švab. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, atidžiai sėkiau diskusijas. Manau, kad Šis pranešimo projektas tampa puikiu pagrindu kartu su daugiau nei 1200 pakeitimų. Nemanau, kad kyla kažkokių esminių kliučių, kurios neleistų mums daryti pažangos. Pakeitimuose nurodyti įvairūs aspektai, reikia pasižiūrėti, ar juos reikėtų įtraukti į pranešimą, ar jie atlieka kokį svarbų vaidmenį. Tarkime, kai kurie mano, kad skaitmeninės rinkos įtraukimas į platesnę pramonę kelia tam tikrą nerimą. Be to reikia nepamiršti ir mokestinės politikos. Jos vaidmuo skaitmeninėme amžiuje visai kitoks, Parlamentas turi aiškiai nurodyti, kad mums svarbios yra vienodos sąlygos. Visi, kurie atvyksta Europą, turi nusipelnyti vienodo traktavimo. Privalome pagalvoti apie taisyklės taikomas skaitmeniniam pasauliu. Tos taisyklės turi būti tokios pat, kaip ir taikomos neskaitmeninėme pasaulyje. Privalome peržiūrėti senas taisyklės tam, kad nesvarbu apie kokias paslaugas ar prekes kalbėtume, visoms joms galiotų tos pačios taisyklės. Privalome vadovautis kuo įmanoma aiškesnių požiūrių. Noriu padėkoti visiems kolegams prisidėjusiems prie darbo. Thank you, um, and thanks for giving me... Labai ačiū, dėkoju, kad suteikėte man galimybę pasisakyti. Labai ačiū pranešėms. Daug jau, kas buvo pasakyta šią popietę. Labai svarbu turėti bendrą skaitmeninę rinką. Aš tik norėčiau pakomentuoti duomenis. Mes visuomet turime vis daugiau duomenų ir 90 procentų duomenų šiandienos pasaulyje buvo sukurta per pastaruosius metus. Mes šiame pranešime turėtume nepamiršti domenų aspektų. Kolega iš Suomijos kalbėjo apie tyrimų svarbą. Mes visų pirma turime teisingai teikti duomenis ir tai gali padėti sutaupyti. Man atrodo, kad šią popietę nepakankamai buvo apie kai ką kalbėti. E, tarkime, Per 18 e, mėnesių surinkti duomenys būtų pareikalavę 50 asmenų jiems tvarkyti, tačiau mes, tirdami inovacijas, galime rasti, kaip tą informaciją sutvarkyti kur kas e, greičiau. Dėkoju, pasistengiau pasisakyti kaip įmanom greičiau. Labai ačiū. Dabar norėtume išgirsti Europos komisijos požiūrį. Jūs, Europos komisija, esate komunikato autoriai. Ponas Gerard de Graf, skaitmeninės ekonomikos direktorius atsakingas už skaitmeninės rinkos koordinavimą iš generalinio direktorato. Dėkoju, ponė pirmininkė. Brangus kolegos, mes kalbėsime per pusę su kolega iš augimo generalinio direktorato. Kolegos, labai džiaugiamės šią diskusiją. Mes džiaugiamės, kad kalbama apie skubų pažangos darimą. Gerai, kad parlamentas yra įsipareigojęs. Gerai, kad mastome apie platųjų kontekstą ir pasaulinę rinką. Prieš perėdamas prie detalių pastabų noriu pasakyti, kad pirmiausia reikia galvoti apie metodą. Yra susiskaičiusi skaitmeninė rinka, todėl reikia kelti klausimą, kaip tai nutiko. Jei pasižiūrėtume į pastarųjų keliarių metų teisė, kurio pamatytume, kad dažnai buvo vadovavimas minimalių suderinimo. Tai leidžia valstybėms narėms plačiau užsimoti, tačiau kai 28 taisyklės pakeičia viena taisyklė, tai tuomet vietoj to 28 taisyklių atsiranda 29. Mes privalome siekti daugiau bendrų taisyklių, taip pat vienodų sąlygų ir sąžiningos konkurencijos. Jei pasižiūrėtume tai, į tai iš vartotojų perspektyvos, tai pamatytume, kad vartotojai nemano, kad yra vienodai jų teisės traktuojamos e, internete ar ne internete, bet labai svarbu, kad e, MVI e, turėtų aiškias taisyklės ir kad nereikėtų 28 kartus pasitikrinti visko. Jei esate didelė įmonė, galite pasinaudoti įvairiomis technologijomis, bet reikia nepamiršti, kad ir MVI privalo turėti tas pačias sąlygas. Kitas klausimas - geografinis blokavimas. Mes čia išskiriame autorinėmis teisėmis saugomą turinį. Komisija kitą mėnesį pateiks pasiūlymą dėl pernašamumo. O kita geografinio blokavimo dalis yra tas turinys, kuriam netaikomos autorinės teisės. Ir čia mes paskelbsime komunikatą kitų metų viduryje. Platformos apibrieštis yra svarbus klausimas, bet pirmiausia reikia pagalvoti, kokią problemą stengiamės išspręsti. Jei egzistuoja ta problema, tai reikia pagalvoti, kaip ją geriausiai išspręsti. Nemanome, kad diskusijos apie apibriežtį bus labai svarbios. Galime rasti bendrą apibriežtį, bet ji gali būti beprasme, kadangi jie apims labai daug atvejų. Kaip jau sakė kai kurie nariai, yra tam tikrų galiojančių teisės aktų, kuriuose kalbama apie platformas. Tai yra ir audio vizualinės žiniasklaidos paslaugos, e, kalbant apie autorinės teisės, irgi yra diskutuojama apie platformas. Na, dabar perdodu žodį kolegai. Labai ačiū. Dabar ponė Marin Grubner atsakinga už Europos bendros rinkos skaitmenizavimą iš augimo generalinio direktorato. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu išsakyti keletą pastabų ir sureaguoti tai, ką sakė kalbėtojai. Pirmiausia, pramonės skaitmenizavimas. Kai kuriems pasirodė, kad tai nepakankamai pabrėžiama strategijoje vicepirmininkas Katainen e, paskelbė ketinimą pasižiūrėti, koks jau yra atliekamas e, darbas susijęs su skaitmeninė transformacija. Svarbu, kad viskas būtų daroma nuosekliai. Čia aš kalbu apie investicijas, kurios yra gaunamas iš skirtingų priemonių. Čia kalbame ir apie domenų ekonomiką, ir apie daiktų internetą standartizacija, tarpusavio sąveika, šiuose srityse irgi būtina imtis veiksmų. Nemažiau svarbus yra skaitmeniniai įgūdžiai. Būtina pagalvoti apie visus šiuos aspektus ir nepamiršti jų kalbant apie skaitmeninę transformaciją. Kita pastaba yra susijusi su bendros skaitmeninės rinkos strategija. Joje yra numatytas atskiras skyrius ir mes ketiname kitų metų viduryje parengti gairias apie apie deklaruojamą ekonomiką ir norime pasižiūrėti, kas dabar vyksta. Labai svarbu yra surinkti faktus, tai jau yra daroma. Mes matome, kad šioje srityje potencialas yra milžiniškas. Būtina kalbėti apie naujas technologijas. Bendradarbiavimo ekonomikai labai svarbus yra ir verslumas. Jei mes tikrai norime kurti darbo vietas, privalome nepamiršti šių aspektų. Kaip jūs paminėjote, šioje srityje yra ir įvairios rizikos, kai kurie skundžiasi, kad trūksta teisinio aiškumo, nėra suprantama, kaip bus taikomos taisyklės, kai kuriems atrodo, kad taisyklės neproporcingos, kad jos netitinka tikslo, daug yra skundų dėl uh, reglamentavimo skirtumų valstybėse narėse. Įprasti veikėjai kreipiasi į mus ir nurodo, kad trūksta vienodų sąlygų. Valstybėms narėms kila klausimų dėl mokestinių įplaukų, dėl socialinių aspektų ir dėl to, kaip tai paveiks darbo teisę. Mes turime omenyje visus šiuos iššūkius. Ketiname organizuoti kelis seminarus valstybėse narėse ir diskutuoti su uh, verslininkais, kurie veikia bendradarbiavimo ekonomikos srityje. Tikimės, kad kartu mes rasime bendrus sprendimus. Tai pasieksime teisinio aiškumo, kuris svarbus verslininkams. Taip pat turėsime ir e, reglamentavimo pagrindą, kuris leidžia kurti darbo vietas. Piliečiams tai taip pat bus naudinga. Būtina vengti tolesnio susiskaidimo bendroje rinkoje, nes jei išliks tas susiskaldimas, tai visos tos potencialios pradedančios įmonės niekada neįsibėgės. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar grįžkime prie pranešėjo Evelyn Gebhardt. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Diskusijos buvo iš tiesų įdomios ir produktyvios. Norėčiau padėkoti visiems prie jų prisidėjusiems. Tikiu, kad gausime daug naudos iš visų šių diskusijų. E, pirmiausia, pritarčiau ponui Būzek ir kitiems, kurie sakė, kad nereikėtų atidėlioti balsavimo. Žinoma, privalome gauti parlamento reakciją kaip įmanoma greičiau tada galės ir komisija savo požiūrį išreikšti. Aš esu pasirengusi padaryti viską, ką galiu e, klausimo atžvilgių, bet balsavimo atidėti nereikėtų. Tai yra mūsų atliekamo darbo dalis. Be abejo, bus dar daugiau pranešimų, e, kurie bus parengti šioje srityje, nes bus apimti įvairūs aspektai. Aš noriu pasakyti, kad mes siekiame parengti kompromisus kaip įmanoma greičiau. Mus labai spaudžia laikas. Mes abi tarėme įžanginį žodį ir akivaizdu, kad ne visuomet mes sutarėme su pane Kalas, kartais mūsų nuomonės išsiskiria, tačiau mes tengiamės dirbti kaip įmanoma greičiau. reikia numatyti atitinkamą tempą, kad galėtume atlikti visą darbą. Tikrai stengsime veikti greitai. Dar kai kas. Mes nesistengėme įtikti visiems. Mes norime išdėstyti nuoseklų Europos parlamento požiūrį Norime, kad tam požiūriui pritartų dauguma Europos parlamento narių. Sieksime to nuseklumo ir toliau. Nenorime, kad kažkoks pagydavimų sąrašas. Mes labai stengiamės daryti viską, kad atsižvelgtume į visus reikalavimus. Besiklausant diskusijų, išriškėjo, kad visi nori vadovautis teigiamų požiūrių. Mes visi tam pritarėme. Visgi, labai dažnai man susidaro įspūdis, kad mes šiek tiek viską nugesiname. Mes sakome, kad mūsų ekonomika netokia jau prasta, kaip kai kurie teigia, kad mūsų darbas netoks jau prastas, kaip kai kurie teigia. Mums labai svarbu yra nemažinti savo pačių standartų. Privalome galvoti apie naujas įmonės, apie jaunus žmonės ir suteikti jiems galimybių Europoje. Nenorime jiems sudaryti įspūdžio, kad kitur gyvenimas yra geresnis. Juk mums labai svarbu, kad e, ta kūryba būtų panaudota Europoje. Nenorime, kad tie žmonės išvyktų. Reikia, kad kūrybinis potencialas liktų Europoje ir kurtų naudą mums. Tai yra esmė. Dabar kalbant apie tą kalėdų eglutę. Nuostabus įvaizdis. Gruodžio 14 diena yra jau beveik prieš kalėdas ir galime nuspręsti, reikės mums eglutės ar ne. Jei jau nuspręsime ją turėti, tuomet privalome garantuoti, kad ji būtų graži ir įvairias spalvė, kad visiems tiktų. Vadinasi, turime puošti šią eglutę nuosaikiai ir neprikabinti ant jos bet ko. Panas Degraf ir kiti kalbėjo apie problemas, kurias reikia išspręsti, nurodė, kaip tai reikėtų daryti. Vėlgi mums reikės detaliai visą tai išanalizuoti. Privalome garantuoti, kad nebus šimtų skirtingų taisyklių. Mums ir svarbiausias yra nuoseklumas. Negalime kurti taisyklių, kurias po to reikės uh, peržiūrėti. Svarbu, kad nebūtų suskaidyti teisės aktai, ypač kai mes kalbame apie geografinį blokavimą. Turime pasižiūrėti, kas turi būti reglamentuojama bendros rinkos kontekste. Turime vadovautis europiniu požiūriu. Tai leis mums sukurti postumį Europos ekonomikos srityje. Pone Adegraf, labai prašau jūsų neversti mūsų apibriežti platformą. Jei e, bandysime tai padaryti, susidursime su nesėkme. Platformos gausėja labai greitai ir jos yra pačios įvairiausios, todėl tiesiog neįmanoma jų apibriežti. Net nebandykime to daryti. Pasižiūrėkime, kuriuose sritise kyla problemų su platformomis ir e, tas problemas spręskime. Skirtingos platformos susiduria su skirtingomis problemomis. Pavyzdžiui, elektroninė prekyba čia kila problemų dėl geografinio blokavimo, toliau dėl dalymosi ekonomikos čia kyla problemų dėl nepriklausomų darbuotojų. Toliau paieškos sistemos. Čia kyla problemų dėl dominuojančių monopolistų. Problemos yra pačios skirtingiausios. Tad mums reikia skirti joms dėmesį atskirai pabaigsiu, nes e, pastabų dar labai daug. Toliau, ponia Kaja Kalas, žodis jums. Dėkoju. Dėkoju už visus pasisakymus. Man buvo malonu girdėti, kad e, kolegos jaučia, kad reikia išlaikyti pranešimo pozityvę dvasę dėl vartotojo apsaugos. Uh, ar mes nedarome žalos dalyjimos ekonomikai ir vartotojų padėčiai, jeigu taikome tokias pataisyklės, kokios yra taikomos dabar. Kaip sakė daugelis kolegų, visos ES priemonės suteikia daugiau e, galių vartotojui ir bandydami viską reguliuoti, mes galim tik padaryti žalos jau esamai padėčiai vartotojams, o taip pat ir pačiai skaitmeniai ekonomikai. sutinku su pareiškimu, kad skaitmenėjimas daro, įvykį, daro poveikį visai visuomeniai. Bet nepamirškime, kad pranešimo pavadinimas yra link bendrosios skaitmeninės rinkos, taigi didžiausią dėmesį turėtumėm skirti ekonomikai, ūkio klausimams. Negalime paminėti visų e, visuomenės gyvenimo aspektų, e, kurie bus įtakoti skaitmeninės erdvės. Dėl spektro labai svarbu suprasti, kad radio e, siuntimas neapsiriboja sienomis. Todėl jeigu šeivesime bendrasias taisyklės, m, mm, galime padaryti žalos 4G ir kitų naujų technologijų įvedimui. Dėl ETT paslaugų. OTT paslaugų. Aš manau, kad nėra visiškai teisinga kalbėti apie telekomus ir OTT santykinai lengviau yra e, pakeisti OTT e, paslaugas, e, pavyzdžiui, Viberį arba WhatsApp, negu keis, pakeisti telefonų numerį. Aš sutinku su tuo, kad nereikia vėlinti balsavimo. Kaip jau daugelis kolegų sakė, turėtumėm uh, dirbti greičiau negu Europos komisija. Galiausiai aš irgi neremiu trumpo teksto, tarsi jis būtų geresnis už ilgą, bet aš norėjau pasakyti, kad reikia išlaikyti akcentus. Jeigu bandysime viską surašyti iš šito argumentą, nebepasakysime nieko. Apibendrindama, prisiminsiu išvadą, kurį kolega pasakė. Neturime skaitmeninėme pasaulyje sukurti Europos tvirtovės. Tai turi būti mūsų pagrindinis siekis. Ačiū. Dėkoju, ponė. Šiek tiek išsiskiria jūsų nuomonės. Akivaizdu, jūs esate iš skirtingų komitetų, todėl E, pozicija šiek tiek skiriasi, lengva tai suprasti. Aš manau, kad aš galiu pasiūlyti ką nors e, šitą, kam jūs abi pritarsite. Tai yra, aš galiu pasiūlyti tvarkaraštį. Pakeitimų ir kompromisinių pakeitimų svarstymas 2015 m. gruodžio 1 dieną. Abiejų komitetų jungtinis posėdis. Balsavimas bendrame komiteto posėdėje gruodžio 14 dieną, o balsavimas plenarnėme posėdėje 2016 metų e, sausio mėnesio 18-21 dienos plenarinėje sesijoje. E, nors dėl ko galime šimtų procentų sutarti. Tai aš manau, kad tai yra gera žinia. Ačiū už puikų darbą, e, fantastišką diskusiją mūsų tarpe. Ir jei jūs nieko prieš, aš paprašysiu Vicky Ford užbaigti posėdį. Labai ačiū, buvo labai įdomu klausyti šiandienos diskusijos. Ir, kaip jau minėjau, dėkoju už visą padarytą darbą. Sutinku, kad e, turėtumėm sklandžiai siekti, e, kad šis dokumentas e, būtų priimtas balsavime iki kalėdų. Tik vieną techninį pastebėjimą norėčiau išsakyti. Esu dirbusi ITRE ir per paskutinę kadenciją dabar dirbu IMKO komitete. E, darbo įpročiai šiek tiek skiriasi šiuose komitetuose. Kai reikia balsuoti dėl kompromisinių pakeitimų, dažnai dirbame kitaip. Šį rytimko komitete buvo parengtas e, kompromisas dėl penkto straipsnių ir gali būti, kad tas kompromisas yra suskirstytas į pirmą, antrą, trečią, ketvirtą dalį, o įtre komitete bus greičiausiai parengtas penktas taškas pirmas arba 5A, 5B, 5C pakeitimai tam pačiam straipsniui, o kompromisas nebus padalintas į atskiras dalis. Taigi, jeigu nuomonės išsiskiria, stenkimės jas e, sudėti į trumpesnį kompromiso tekstą. Ar suprantat, ką noriu pasakyti? Stenkitės kompromisus padalinti į dalis, kad kiekviena frakcija galėtų pasakyti, ką nori. E, ir tada bus galima per balsavimą skirtingas nuomonės išreikšti. Labai svarbu e, taip daryti, nes pakeitimų yra labai daug. Reikia, kad būtų aiški demokratiška procedūra. Jeigu nuomonės išsiskiria, jos turi būti matomas per balsavimą. Taigi sutinkame dėl kompromisų, o paskui galbūt sutinkame E, kad jie būtų padalinti į mažesnės dalis, jeigu nuomonės nesutampa. Tada galėsim visiems, kas stebi šį procesą, parodyti, kad jis yra labai demokratiškas ir griežtas. Aš žinau, kad tai yra gana sudėtinga. Turėsime gerokai padirbėti su sekretorietu, kad sekretoriatas aiškiai suprastų, kaip reikia dirbti Bet aš manau, kad toks darbo būdas yra geriausias. Tada galėsime visiems tiksliai paaiškinti, ką mes kuo norime pasakyti ir kaip parlamentas dirba. Kitas posėdis įvyks gruodžio pirmąją dieną. Tada, aš manau, ir advento kalendoriaus pirmoji diena ir galėsim pirmąjį šokoladuką suvalgyti. Labai ačiū. Mes apie kompromisinius pakeitimus su Viki kalbėjom. Reikia būti lankstiems. 11a, 11b, 11c arba jeigu balsavimas dalimis, e, pakeitimai ABC galės būti pakeisti, bet ITRE komitete mes įvedėme dar naują dalyką e, papildymą, ad pakeitimą. Jeigu įrašomi du žodžiai arba trumpas sakinys, tai pakeitimas nėra koks nors kompromiso reikalaujantis, tai yra tik tai papildymas ir dėl jo galima balsuoti. Šyrit mes e, puikiai jau iliustraciją to matėme. Taigi tikimės, kad ir mūsų sekretariatas bus lankstesnis rengiant balsavimo sąrašą. Jums taip dirbti bus lengviau, mes suprantame, kad darbas milžiniškas, e, mums net sunku įsivaizduoti jo mastą. Dar kartą labai ačiū susitiksim dar kartą gruodžio pirmą dieną bendrajame komiteto posėdėje. Labai ačiū.